platesnės pasaulinės strategijos dalis, kad užtikrintume e, saugesnę ir sveikesnę planetą. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė e, Martinai. Toliau devė komiteto vardu ponas Kačmarekas.